Brilliant. Thank you very much. So the first item on this morning's agenda is the... Koju, tai darbo atvarkės pirmas klausimas, komi pranešimas dėl bendros rinkos strategijos. Pradėsime nuo devinto kompromiso. Kas už? Devintas kompromisas. Kažkas negerai su mikrofonu. Ar geriau dabar? Kalbėsiu į du mikrofonus. Devintas kompromisas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, priimta. 51 pakeitimas, kas už, kas prieš, tikriname. One EPP too many. Vieno EPP per daug. Ačiū. Puiku. Balsavimą baigiame. Atkrenta. Atmesta. Septintas kompromisas už prieš susilaikę priimta. Užimtumo trečias už prieš susilaikę priimta. Užimtumo penktas už prieš susilaikę at, atmesta. 59 už prieš susilaikę priimta atmesta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaikę priimta. 66 už prieš susilaikę atmesta. 67 tikriname. 66. 66. 66 tikrinam. Thank you. Falls. At, atmesta 60. 78 pakeitimas, pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikę priimta, antroji dalis kas už, kas prieš susilaikę priimta, man atrodo. 79 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę. Atmesta 80 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 81 kas už, kas prieš susilaikę priimta. Šeštas užimtumo, kas už, kas prieš susilaikė priimta, septintas užimtumo kas už, kas prieš susilaikė priimta, aštuntas kas už, kas prieš susilaikė priimta, 82 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 83 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 84 patvirtintas ir taip, 85, kas už, kas prieš susilaikę atmesta, 21 užimtumo, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 27 užimtumo, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 86, kas už, kas prieš susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 97. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Tikriname. 97. Primta. Užimtumo 12. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 98. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 99. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Šimtasis. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimta. Toliau 104, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 105, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Užimtumo antras. Tikriname 105. Atmesta. Antras užimtumo kas už, kas prieš susilaikę e, priimta, 106 kas už, kas prieš susilaikę atmesta, 11 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta, 109 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 117 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 118, kelios dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Tikriname pirmąją dalį. Priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. atmesta. 119, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Mane informavo, kad reikėjo balsuoti ir reikia balsuoti dėl 111, 112, 113. Grįžkime prie jų atsiprašau, 101, kas už, kas prieš, 101, 11 puslapys yra. Šie pakeitimai dera su šimtuoju pakeitimu, mes dėl jo balsavome, tai dabar dėl 101, kas už, kas prieš susilaikę, priimta 102, kas už, kas prieš susilaikę, priimta 102. 103 kas už, kas prieš. Tikriname. 103. Priimta. Atsiprašau, dėl to sako pirmininkė. Dabar 12 kompromisas, kas už, Pirmoji dalis čia yra kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar antroji dalis kas už, kas prieš susilaikę priimta. Toliau perinime prie 132, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 133 kas už, kas prieš susilaikę atmesta 134, atkrito automatiškai 122 e, kompromisas, kas, pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikę priimta, antroji dalis kas už, kas prieš susilaikę priimta. 136 kas už, kas prieš susilaikę priimta. Gal patikrinkime visgi. 13 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 143 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Toliau 14 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. 149 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 150 kas už, kas prieš susilaikę. Kas prieš? Tikrinkime. Prašau. Čia 150 pakeitimas. Atmesta. 151 kas už, kas prieš susilaikę. Priimta 152 kas už, kas prieš susilaikę. Priimta 153 kas už, kas prieš susilaikę. Priimta 154 su žodiniu pakeitimu kas už, kas prieš susilaikę. Priimta 155 kas už, kas prieš susilaikę. Priimta. Ne. Atsiprašau, sako pirmininkė 155 157 dabar. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Toliau 159. Kas už, kas prieš sus... Man atrodo, kad atmesta. Ne, 158 atkrito automatiškai. Dabar 159 dar kartą. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 15 kompromisas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 162, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 170, kas už, kas prieš susilaikė, man atrodo, kad atmesta. Toliau 170. Pirmasis, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. 172, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Sprašau, atmestas, sakė pirmininkas, bet gal patikrink, pirmininkė, sako, patikrinkime. Atmesta 173 kas už, kas prieš susilaikę. Priimta 174 kas už, kas prieš susilaikę. Priimta. 175 kas už, kas prieš susilaikę atmesta, 176 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 177 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 178 atkrenta, 179 kas už, kas prieš susilaikę priimta, užimtumo 19 kas už, kas. Užimtumo 19 pakeitimas atkrenta automatiškai, dabar 33 užimtumo kas už, kas prieš susilaikę tikriname. Atmesta. Dviem per daug yra balsuojančių šią e PP pusės. Ačiū. Atmesta. Toliau. 180 dvi dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikė primta, antroji dalis kas už, kas prieš gal galime irgi priimta. 180 antroji dalis priimama. 181 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 191 pakeitimas. 155, 156 ir 78 dėl jų reikia balsuoti, nes jie suderinti su 153 pakeitimu 20 puslapyje visą tai nurodyta. Taigi aš čia kalbu apie 155, 1, nuo 155 iki 158, apie šitus pakeitimus. 154 buvo priimtas, tai jie atkrenta automatiškai. Bet jie yra suderinami su 153. 154 mes priėmėm, patvirtinom. Ir 155, 157, 158 dėl to atkrenta automatiškai. Norėčiau kad jūs dar kartą pasitikslintumėte. Aš kaip sakiau, 154 mes priėmėm. Dėl to 155 septintas, aštuntas, jie visi atkrenta automatiškai. 154 at, atmestas buvo, ne, jisai buvo priimtas. Gal paprašykite jūs e, savo patarėjų dar kartą viską sutikrinti, bet viską aš galiu ir pati sutikrinti. 153 buvo priimtas. Jeigu 153 153, jeigu jis yra priimtas. Atsiprašau, sako pirmininkė, esate visiškai teisi, aš visiškai neteisi ir dėl to labai atsiprašau. Taigi re, tai reiškia, kad mums nereikėjo balsuoti dėl 154. Ir mes turim balsuoti dėl 155, kas už. 155, kas už kas prieš susilaikė priimta 157, kas už, kas prieš susilaikė priimta 158, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkė, reikia. Ir dėl 156 reikia balsuoti, kas už. Atmesta. 158 kas už, kas prieš susilaikę priimta. Taigi tai reiškia, kad 12 punkte punktui priimti 153, 155, 156 atkrito, 157 buvo patvirtintas ir 158. 159 irgi buvo priimtas. Atsiprašau, viskas labai sudėtinga ir ačiū, kad pataisėte. Man atrodo, kad dabar jau balsavome dėl 16 kompromiso. Jis yra 27 puslapį. Dabar 121 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta 17 kompromisas, dvi dalys. Pirmo dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 196, kas už, kas prieš susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet dar kartą patikrinkime. 196. Atmesta. Dabar pereisime prie 207 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 208 kas už, kas prieš susilaikę atmesta, 209 Ne, jie. Ja. Jis atkrenta? Ne, neatkrenta. Reikia dėl, dėl jų balsuoti. Gal norite dėl visų balsuoti kartu? Ne. 209 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 210 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 211 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 212 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 213 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 214 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 215 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 216 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 217 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 218 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 220 dvi dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 219. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. Ar norite patikrinti? Priimta. 221. Atkrenta. 18 kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikę? Priimta. 228 atkrenta. 229, 230, 31, 32. Dėl jų kartu, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, gal patikrinkime. Priimta. Taip, priimta. 19 kompromisas priimtas. 238, kas už, kas prieš, tikriname. 238. Atmesta 239, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 240, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 241, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 232 užimtumo, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 242, kas už, kas prieš susilaikę atmesta 243, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Užimtumo 10, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Užimtumo 14, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 15 už, prieš susilaikė, priimta. 16 už, prieš susilaikė, priimta. 17 už, prieš susilaikė, priimta. 20 už, prieš susilaikė, priimta. 23 už, prieš, susilaikę, priimta 30 už, prieš, susilaikę, priimta 34 už, prieš, susilaikę, priimta 35 už, prieš, susilaikę, priimta 36 už, prieš, susilaikę, atmesta 37 už, prieš, susilaikę, tikrinsime 37. 38 už, prieš, priimta. 244. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 245, kas už, kas prieš susilaikė, priimta 246, kas už, kas prieš susilaikė, priimta 247, kas už, kas prieš susilaikė, priimta 248, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 249 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 250 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 251 kas už, kas prieš susilaikę atmesta, 252 kas už, kas prieš susilaikę atmesta, 253 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 254 atkrenta automatiškai. 255, kas už, už, susilaikė priimta, 256, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 257, už prieš susilaikę priimta. 258 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 259 kas už, kas prieš susilaikę. Priimta 260 kas už, kas prieš susilaikę. Priimta 261 kas už, kas prieš susilaikę. Priimta 262 kas už, kas prieš. Tikriname. 20 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 269, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 270, kas už, kas prieš susilaikė. Tikriname. Atmesta. 271 atmestas. Užimtumo ketvirtas, kas už, kas prieš susilaikę. Priimta. Devintas, kas už, kas prieš susilaikę. Atmesta 272, kas už, kas prieš susilaikę. Atmesta 273, kas už, kas prieš susilaikę. Priimta 274, kas už, kas prieš susilaikę. Atmesta. 275 kas už, kas prieš susilaikė. Priimta 276 kas už, kas prieš. Tikriname. Atmesta. 277 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 278, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 279, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 280, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 281, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 282, kas už, kas prieš, susilaikę priimta.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 ir 299 kartų. Jie atkanta automatiškai abudu. Toliau 307. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 308. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 309. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 310, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 311 už, prieš susilaikę atmesta, 312 už, prieš susilaikę atmesta, 313 kas už, kas prieš susilaikę tikrinkime. priimta. 314. Kas už, kas prieš. Tikriname. 314. Ne, jis priimtas. 314 priimtas, 315 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 316 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 317 kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime. 317. Atmesta. 21. 24. Užimtumo. Kas už? Kas prieš? 24 atkrenta, dabar 26. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 318, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 319, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 320, ar jis atkrenta? Jis atkrenta. 321, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 322, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta 323, kas už, kas prieš susilaikė, priimta 324, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 325, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 326, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Toliau 327, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 328, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta kas prieš, susilaikę, tikriname. Atmesta. 329, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 330, kas už, kas prieš, susilaikę, man atrodo, kad priimta, bet galime patikrinti. Taip, priimta. 331, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 31, kas už, kas prieš. 31 atkrenta automatiškai. 332, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 333, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta, 334 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 335 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 336 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Tikriname. 337 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 338 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 339 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 340 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 341 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 342 kas už, kas prieš susilaikę atmesta, 25 kas už, kas prieš Patikrinsime. 25 užimtumo. Priimta. Bet dabar užimtumo 11, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Užimtumo 29, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 433, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. 344, kas už, kas prieš susilaikę. Atmesta 345, kas už, kas prieš susilaikę. Atmesta 346, kas už, kas prieš susilaikę. Atmesta 347, kas už, kas prieš. Priimta. 348, kas už, 348 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 349 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 350 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 351 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 352 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Užimtumo 13, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 353, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 354, kas už, prieš, tikriname. That falls. Atmesta. 355. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 356, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 357, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 358, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 360. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 361, kas už, kas prieš susilaikė, priimta atmesta. 362, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 363, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 359, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 364, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 23 kompromisas. Trys dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę. Tikrinkime. Priimta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 373, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 374, kas už, kas prieš. Patikrinkime. 374. Atmestas 376, kas už, kas prieš susilaikę, priimta 375, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 377, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 378, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 379, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 380, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Užimtumo pirmas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Antras už, prieš susilaikę. Patikrinkime. Antras pakeitimas. Antras pakeitimas. Tai yra antras pakeitimas. Tai yra tvirtinamoji 8a nauja dalis. Dar trys kolegos nebalsavo. Balsavimas baigiamas. Atmesta vieno balso persvara. Dabar turime naują kamerą ant stalo. Dėkoju, kad mus fotografuojate. Ir čia mes turime filmavimo kamerą. Greitį ir skraidyklę šią skraidys. 48 pakeitime apie tai ir buvo kalbame. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas, trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Rimta. Ketvirtas. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Man atrodo, bet gal patikrinkime. atmesta, penktas pakeitimas ir šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Užimtumo C2, kas už, kas prieš susilaikė priimta, C3, kas už, kas prieš susilaikė priimta, septintas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta, devintas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, dešimtas, kas už, Dešimtas kas už. Tikriname. Atmesta vienuoliktas kas už, kas prieš. Susilaikę patikrinkime irgi. Atmesta. 12, kas už, kas prieš. Tikriname. Atmesta pirmas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta 21, kas už, kas prieš susilaikę, priimta 22, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 28, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 29, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 30, kas už, kas prieš susilaikę priimta, trečias kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta, ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 39 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 5 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimtas. 6 kompromisas. Antroji dalis dar yra 5 kompromiso kas už, kas prieš susilaikę priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 43, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 44, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 45, kas už, kas prieš susilaikę atmesta, 46, atkrenta, 47, kas už, 47, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 48, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 49, kas už, kas prieš susilaikę priimta, užimtumo A, kas už, kas prieš susilaikę priimta, B, kas už, kas prieš susilaikę priimta, C, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Kažkas man mojoja kortelę. Sim, senhora Presidente, obrigado. Enviei ontem, dei conhecimento ontem ao secretário. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš palauksiu, kol visi užsidės ausinės Taigi dėkoju, ponė pirmininkė. Vakar aš, kaip šiandien pranešėjai sekretariatui ir pirmininkiai, perdaviau vieną mintį, būtent pristatyti mažumos nuomonę dėl pagal 55 straipsnį. Mūsų mažumos pakeitimas, mažumos nuomonė, aš norėčiau ją perskaityti ir norėčiau, kad ji būtų pridėta po galtinio balsavimo, kad ji būtų pridėta prie pranešimo. Toks mechanizmas kaip vieninga rinka paskatino ekonomikos divergencijas, skirtumus ir dėl to tai privedė prie fiskalinės eva, e, fiskalinio vengimo mokėti mokesčius ir taip pat apsunkino komercinius santykius, vieninga rinka sumenkina svarbius, svarbias savokas solidarumas, konvergencija ir dar labiau e, įtvirtina neoliberalizmą. Mes tokiu būdu paminame darbuotojų teisės ir taip pat sumenkiname atlyginimus ir taip pat mūsų darbuotojai dirba labai neužtikrintomis sąlygomis. Taip pat vykdoma atitinkama biudžeto politika, kuri turėtų būti kur kas teisingesnė. Dėl to, kad trūksta augimo ir didelis nedarbo lygis, e, trūksta finansavimo MVI ir taip pat per mažai yra investuojama, Europos komisija pasiūlė bendros rinkos strategiją, kurią mes visiškai atmetame, priešingai nei dauguma parlamente, kadangi tai yra kapitalistų siekis dar daugiau turto sutelkti ties į kapitalistų rankose. Toksai reglamentavimas tapo norma ir tai tokiu būdu išnaudojama valstybių narių ekonomika, primetamas bendros socialinės ekonominės politikos modelis darbuotojams, darbininkams ir tai yra paminami jų e, legitimus ir teisėti interesai. Ačiū.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 Ar norėtumėte, kad perskaityčiau 56 taisyklę jums? Tai yra darbo tvarkos taisyklės, parlamento darbo tvarkos taisyklės. Kai komiteto nuomonė nėra vienvalsė, vieninga, pranešime gali būti pateikiama ir mažumos nuomonės apžvalga. Mažumos nuomonės turi, gali būti išsakomos, kai yra balsuojama dėl viso teksto. Ir galima autorių prašymų pateikti raštų deklaraciją, kuri nebūtų ilgesnė nei 200 žodžių. Paaiškinama memorandumo priedas ir pirmininkė, tai yra aš, turi išspręsti ginčius, kurie gali kilti pritaikius šias nuostatas. Taigi, ar ši nuomonė yra pateikiama visos frakcijos vardu, ar tai yra GUE frakcijos nuomonė. E, taisyklė kalbama apie pavienius narius, o ne frakciją. Mes nekalbame čia apie frakcijos nuomonę. Ne. Ten taip pat pasakyta, kad pateikiama mažumos nuomonės rezumė. Taigi prieš pereinant autorių prašymą. Kągi, Panašu, kad jeigu mes pridėtumėme mažumos nuomonę, tuomet būtų daroma prielaida, kad visi, kurie nepritarė šiam pranešimui, visam jo tekstui, pritarė viskam, ką jūs ką tik perskaitėte. Ir aš norėčiau sužinoti, ar yra kitų narių salėje, kurie nenorėtų balsuoti. Palaukite, ponė. Kurie norėtų, sako pirmininkė. Arba susilaikyti, arba balsuoti prieš pranešimą. Bet nepritaria jūsų pareiškimui. Prieš. Tai norėčiau išsiaiškinti, ar yra tokių, kurie nenori balsuoti už šį pranešimą, bet nepritaria jūsų ką tik tai perskaitytam pareiškimui. Kokia pavardė? Pamente Lopes nuomoniai. Pone Pamento Liopės. Pone pirmininkė, kalba eina apie įprastinę procedūrą. Įprastinė procedūra, kuri taikoma įvairiuose komitetuose, pagal kurią įmanoma išsakyti mažumos nuomonę. Mažumos nuomonė gali būti integruojama į pranešimą Ir tai reiškia, kad tik tie, kurie pasirašo po mažumos nuomonę, laikosi tokios nuomonės. Tai nėra, kal, nėra kal, ne, neina kalba apie mažumos nuomonę, kuri pridedama prie pranešimo ir tai pareigoja visus asmenys, kurie balsavo prieš pranešimą. Aš įsivaizduoju, kad gali būti kelios mažumos nuomonės, nes na, galima balsuoti prieš ir susilaikyti balsuojant dėl įvairių politinių ar ideologinių priežasčių. Jos gali būti įvairios. In... Tai bent jau iš mano patirties tikrai nėra įprasnė procedūra. Ir kai aš skaitau mažumos nuomonė, kas yra mažumos nuomonė, tai tai reiškia, kad ta mažumos nuomonė apibendrina visų tų, kurie nepritarė pranešimui nuomonę. An, Antanesko Andrėja Švab. Aš prieštrauju tokiai nesąmoniai. No individual... Džiaugiuosi, kad jūs išsakėte savo individualią nuomonę, tačiau aš tiesiog norėčiau pasirūpinti, kad būtų atspindėta nuomonė visų, kurie nebalsos už pranešimą. Viki, aš gal mandagiau nei taunis pasakysiu, bet pirmiausia yra rašt, raštu numatytos procedūros dėl nuomonės uh, kuri ribojama 200, 200 žodžių ir nėra čia primtina, kad kažkas e, ateina čia ir pasisako. Reikia, demokratija reiškia, kad reikia siekti daugumos, formuoti daugumas ir jeigu jis nori pridėti raštų tai prie, prie dokumento, puiku, bet pirmiausiai pasižiūrėkime, kiek tų mažumų bus balsavime ir gal vienbalsiai bus patvirtintas šis pranešimas, net nereikės nieko ir pridėti. Uh, Aš norėjau tą patį pasakyti, kaip aš suprantu, pagal darbos, darbo tvarkos taisyklės tai yra raštiškas e, pareiškimas ir ar pirmininkė jūs jį gavote, nu, ta, tada ir apsispręsime. Kaip aš suprantu, pareiškimas buvo nusiųstas šešėlėms pranešėjams, bet ne man. Ir ne sekretoriatui, galbūt, bet aš nemačiau. Ir mano tarnybos taip pat nematė to pareiškimo. Aš turiu vieną labai aiškų klausimą. Ar kas nors iš esančių šioje salėje, kuris ketina balsuoti prieš šį pranešimą, ar susilaikyti, kuris nesutinka su tuo, ką tik perskaitų pareiškimų. Yra tokių žmonių. Tuomet bijau, kad negaliu priimti jūsų e, pareiškimo kaip atstovančio mažumoms balsams. Atsiprašau, gerbama pirmininkė, tai nėra susiję su keistos kažkokios taisyklės taikymu, kuri e, neleidžia demokratijai pasireikšti parlamente. Straipsnis yra aiškus. Komiteto nuomonė nėra vieninga ir pranešime turi atsispindėti mažumos e, nuomonės, e, nuomonė. Ir tai nepribuoja niekaip mažumos nuomonės tai nereiškia, kad mažumos nuomonė atspindi absoliučiai visų balsavusių prieš nuomonę. Tai yra nuomonė to žmogaus, kuris pasirašė e, po tokią nuomonę. E, pranešėjas, pranešėja, šešėliniai pranešėjai buvo informuoti apie šį sprendimą. Ir mes E, turime naudotis darbo tvarkos taisyklėmis ir uh, užfiksuoti mažumos nuomonę. Ponas Dejong, ačiū iki. Aš jau sakiau, kad uh, pareiškimas nėra nei frakcijos, nei mano vardu, tai yra asmeninis vieno nario uh, pareiškimas ir aš prašyčiau, jeigu įmanoma, pono Pimento Lopės pavardė, kad būtų įrašyta kaip e, priedas paaiškinamajame rašte, ar galima tą daryti. Aš kaip suprantu, e, problema yra tokia, jeigu mes vadinsime šį pareiškimą mažumos nuomonę, tai tarsi priskiria visus, kurie balsavo neigiamai kaip mažumai tai. Pagal darbo tvarkos taisyklės mažumos nuomonė atspindi mažumos nuomonę. Komiteto, jeigu nuomonė nėra vieninga, pranešime trumpai turi būti pristatyta mažumos nuomonė. Taškas. Aš e, esu anglakalbė ir suprantu anglų kalbą, moku perskaityti mažumos nuomonė išreiškiama, e, e, gali būti išreikšta e, tekste, pareiškime, kuris neviršė 200 žodžių ir kuris pridedamas prie e, dokumento. Aš apsvarstysiu po balsavimo tai su teisinėmis tarnybomis. Aš suprantu, e, kad e, tie, kurie nepritarė šiam pranešimui, gali susiburti ir apsispręsti dėl mažumos nuomonės ar nuomonių. Aš gerbiu jūsų teisę į nuomonę, bet nemanau, kad jūs turite teisę savo nuomonę primesti visiems kitiems, kurie nepritarė jų šitam pranešimui. Taigi, Denis, aš siūlau pasiūlyti, kad tie, kurie nepritarė e, šiam pranešimui, pasiūlytų arba vieną arba kelias daugumos nuomonės, kurias galbūt norėtų pridėti prie šio pranešimo. Bet aš pasikonsultuosiu su teisės tarnybomis ir mes po to balsuosime. Gerai? Dabar balsuojame dėl viso teksto. Pone Mici, jeigu aš supratau teisingai, Kažkas pasakė, kad šešėlėms panešėjams buvo išsiųstas šis tekstas, bet aš tokio teksto negavau. Noriu, kad tai būtų užfiksuota ir e, mes balsuojame už pranešimą ir nepritarėme e, kolegos pareiškimui. E NF taip pat nori pasakyti. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad um, teisės akto tekstas yra visiškai aiškus. Aš pats esu teisininkas. Ir tikrai e, nepritariu e, tokiam tekstui. Aš norėčiau, kad tai būtų užfiksuota protokole. So Galime balsuoti dėl viso teksto. Who... Norėjau pasiūlyti, kad tie trys žmonės, kurie balsavo prieš, e, apsispręstų, ar jie nori prisijungti prie pareiškimo ar ne e, ir taps, nuspręsime vėliau. Lara Komi. Ačiū. Porą e, žodžių norėčiau pridirti pridurti. Pasakysiu, kad dabar gyvename 2016 metais ir ne komunistinėje šalyje. Beje, norėčiau visiems tikrai padėkoti, nes daugelis kolegų pritarė tekstui. Ačiū už, jį, už tai. Thank you. Right, now I'm going to move on um, to... Pereikime prie Trebesijos pranešimo dėl virtualiųjų valiutų. Šeštas kompromisas už prieš susilaikė priimta, antroji pastraipa už prieš susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. Pirmas kompromisas už prieš susilaikę priimta. Šeštasis kompromisas už prieš susilaikę tikriname. Aštuntasis pakeitimas už prieš susilaikę tikriname. Atkrenta devintas už prieš susilaikė priimta, antrasis kompromisas už prieš susilaikė priimta, septintasis kompromisas už prieš susilaikė priimta, ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. Dvyliktasis pakeitimas atkrito. Penktasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. Aštuonioliktas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl aštuoniolikto ir devyniolikto. Ar visi balsavote? E, balsuokite, baigėme, atkrenta. 20 pakeitimas, kas už prieš susilaikė at, atmesta. 30 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 31 už prieš susilaikė priimta. 32 už prieš reikia tikrinti. Atmesta. 33 už prieš susilaikė priimta. 39 kas už prieš susilaikė priimta. Atkrent 400 e, už prieš susilaikė atmesta. Galutinė nuomonė. Labai ačiū. Dabar dar trys balsavimai. Dar trys balsuoja, atsiprašau. 31 už 2 prieš 4 susilaikė. Andrės nori pasakyti. Viki, Norėjau tik tai pasveikinti tuos, kurie parengė pranešimą, džiaugiuosi, kad jam pritarėme ir noriu pasakyti, kad jeigu yra mažuma parlamente, reikia e, gerbti jų nuomonę ir mes galbūt e, turime taikyti procedūrą, e, žmonės pagal procedūrą e, gali teikti pakeitimus, o jeigu ne, tai gali jie patvirtinti, mažmo, pateikti savo mažumos nuomonę. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, pranešėjams, ypač dėl pranešimo bendrosios rinkos klausimų. Aš gerbiu mažumos teisę daryti paaiškimus, bet ne visų, kurie balsuoja prieš pranešimo vardu. Reikia jums susitarti. Viskas gerai. Toliau e, Cezak pranešimas. Ir kaip sakiau, aš tikrai pasikalbėsiu teisinę tarnybą dėl to. Cezak pranešimas. Dėl nesąžininkos prekybos praktikos septintas kompromisas už prieš susilaikę priimta. 77 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 305 už prieš susilaikė atmesta, 79 už prieš susilaikė atmesta, 80 už prieš susilaikė atmesta, 81 už 81, 83, 306 už prieš susilaikė. Atrodo, kad rezultatas neaiškus. Pasitikrinkime dėl tų trijų. atmesta. 82 už, prieš, susilaikė, atmesta. 307 už, prieš, susilaikė, atmesta. 84 už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 89 už, prieš, susilaikė, priimtas. Trišimtai aštuonioliktasis už, prieš, susilaikė. Trišimtai aštuonioliktas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Norite pasitikrinti? Atmestas vieno balso persvara. 327 už. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 328. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 93. Už. Prieš. Reikia pasitikrinti dėl 93. priimtas. 94 už, atmestas, atkrenta tiksliau. 95 atkrito, 331 už, prieš, susilaikė priimtas, 101 už, prieš, reikia tikrinti. priimtas. Devyniasdešimt aštuntasis. Kas už? Prieš. Reikia tikrinti. Dėl 98 balsuojam. Priimta. 96 už. Prieš susilaikė priimtas 27. Už, prieš, tikrinam. Atsiprašau, bet reikia. Man ką tik pasakė 97, 329, 330, 332 atkrinta. 333, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 334 už, prieš, atmestas 335 už prieš atmesta 106 kas už prieš atmesta 105 už prieš atmestas 107 lingvistinis 308 pirmoji dalis kas už prieš pasitikrinsime atmestas. 36 už prieš. 336 atsimtas, neparašyta mano sąraše, bet tik jumis. 108 už prieš tikriname. priimtas. 109 už, prieš, priimtas. 337 už, prieš, priimta. 110 už, prieš. Tikriname. Atmestas. 339. Kas už? Prieš. Tikriname. Atmestas. 116 už. Prieš. Tikriname. priimtas. 114 už. Atkris keli pakeitimai. 121. Šimtas dvidešimt pirmasis. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. E, Didos Harantsovos pakeitimas. 121. Už prieš susilaikė priimtas. 344. Kas už prieš reikia pasitikrinti. priimta, 127 už, atkrenta, 9 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta, 135 papildymas, kas už, prieš, reikia pasitikrinti. 135. priimta. 145 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 146 už, prieš, susilaikė, atmesta. 148 už, prieš, susilaikė, atmestas. 149 už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. 158 už, prieš susilaikė, reikia pasitikrinti. 158 pakeitimas. Priimtas. Dvyliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Šimtas septyniasdešimt pirmasis. Šimtas septyniasdešimtasis, kas už, prieš, reikia pasitikrinti. Šimtas septyniasdešimtasis. Šimtas septyniasdešimtasis pakeitimas. Priimtas. 171. Kas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Atmestas. 122 už, prieš, susilaikė, tikriname. priimtas. 13 kompromisas, kas už, prieš, sulaikė priimta. 180 už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmestas, bet reikia pasitikrinti. 357. Dar 3. Atmestas. 181. Kas už prieš susilaikė atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkė, dabar reikia balsuoti dėl 357. Kas už prieš susilaikė atmestas 181. Kas už prieš susilaikė atmesta 182. Kas už prieš susilaikė priimtas 18183 vienodi, 358. Ar norite pasitikrinti? 182 ir 183. Tikriname. Priimta. 14 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 4 už prieš susilaikė atmestas, 185 už prieš susilaikė priimtas, 187 už prieš susilaikė atmestas, 188 už prieš reikia tikrinti. priimta. 189 už, prieš, susilaikė, priimta. Atmesta. 190 už, prieš, susilaikė, priimta. 360 kas už, prieš, tikriname. Atmesta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 362, kas už, prieš, reikia tikrinti. Du nol penki, kas už, prieš, susilaikę, tikriname. Atmesta. 204. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. E, 207 kitas, kas už, prieš, tikriname. 207. priimtas. 208. Kas už prieš? Tikriname. Atmesta. 16. Kompromisas. Kas už prieš? Susilaikę. Priimta. 219 už, prieš, tikriname. Atmestas. Tu du penki už prieš susilaikė atmestas. Tikriname. 225. atmestas. 374 už, prieš, susilaikę, atmestas. Bet tikriname. Atmestas. 226 kas už, prieš, susilaikė, reikia tikrinti. Tikriname. Atmestas. 375. Kas už? Prieš. Tikriname. Atmesta. 227 kas už, prieš, susilaikė, tikriname. atmesta. 16 A kompromisas. Kas už, prieš susilaikė, priimta. 240. Kas už, prieš susilaikė, reikia pasitikrinti. Trys, septyni, aštuoni už, prieš susilaikė atmesta. 379 kas už, prieš susilaikė atmesta. Tikriname. 379. Trys aštuoniasdešimt, kas už, prieš, susilaikė, Tikriname. 380. Priimtas. 381. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tikriname. Priimtas. 382 kas už, prieš, susilaikę, Reikia pasitikrinti. Past. Priimtas. Toliau 17 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 386, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atkrenta, atmestas. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 269. 269. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 270 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 270. Falls atmestas. Tris devynidu, kas už, kas prieš. Gal galime pasitikrinti dėl e, 392. Passes. Pritarta. 394 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 394. Atmestas. 395. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Defeated. Atmestas. 396 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Atmestas. 397 kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Atmestas. 398 kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Pasitikrinkime. 397. E, atmestas. 398 kas už, kas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 272 atkrito, 399 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 399. Pritarta. 400. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atkrenta. 401. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 402. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Pritarta. 403, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 273, kas už, prieš susilaiko. Ne, reikia balsuoti 273, 274, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinti norite. Gerai. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 275, 280 ir 281. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 283 atkrito. 276 ir 287, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 277, 286, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 285 atkrenta. Antras pakeitimas. Pritarta. Trečias Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 2, 7, 9, 2, 8, 2 ir 2, 8, 4. Ne, tik 2, 7, 9, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 2, 7, 9. Pritarta 282, 284 kas už, prieš, Pasitikrinkime 282, 284. 284. Okay, that's passed. Sorry. Pritarta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atkrenta. 290, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 290. Pritarta. 291, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atkrenta. Pasitikrinkime. 291. Atmestas. Du devini du kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Aštuonioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Devinioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 19 pakeitimas. Pritarta. Dar pastikrinkime gal ir 18. Pritarta ir šitam. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, Pasitikrinkime. 22 pakeitimas. Atmestas. 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko, lyg ir pritarta, bet pasitikrinkime. 23 pakeitimas. passes. Pritarta. 25. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 28. Berots 25 buvo patvirtintas, ar ne? Jam buvo pritarta. Tuomet e, keli pakeitimai atkrenta ir einame prie ketvirto kompromiso. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 38. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime. Polls. Atmestas. Balsavimo aparatas neveikia, ar ne? Gal galite persėsti į kitą vietą, gal ten balsavimo aparatas veiks. Pažiūrėsime, ar vyks kito balsavimo metu. 39. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 39 pakeitimas. Thank you. Passed. Pritarta. 41 ir 296 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 41 ir 296. Atmesta. 42. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. Bet nesu tuo tikra. Gal pasitikrinkime dėl 42 pakeitimo. Two more votes. One more vote. Go. Passed. Pritarta. Penktas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 45. Kas už. Ne, prieš tai 44. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 45. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 49. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Atmestas. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Dėl 48. Atmestas. 297, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime ir dėl 297. 7. Pas. Pritarta. 46, kas už, Atkrenta šitas pakeitimas. Ar dėl jo turime balsuoti? Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 46 pakeitimas. Atmestas toliau 47. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 50. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl 50. Tik ir pritarta, bet pasižiūrėkime ir iš tikrųjų. Taip, pritarta. 51. Kas už, kas prieš. Dėl 51, kai balsuoja EPP. Gal vis dėlto elektroniniu būdu pabalsuokime.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 60 kas už, prieš susilaiko atkrenta. 58 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Nežinau, koks rezultatas, pasitikrinkime. Aš tai balsuosiu už. Pritarta, puiku. 57 kas už, kas prieš. Ne, 61 61. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Vienbalsiai pritarta. 62. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 65, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 66, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 67, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. pritarta. 6-8 kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Atmestas. 69 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 70 kas už, kas prieš, pasitikrinkime. passed. Pritarta. 299 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 71 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Agri 1 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Agri 2 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Agri 3 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Agri 4. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Pritarta. Agri 5. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Passed pritarta. Agri 6. Kas už, kas, kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Pritarta. Agri 8. Kas už kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Agrin 9, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Pritarta. Agri 15, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Agri 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 17 už, prieš susilaiko pritarta, 18 už, prieš susilaiko pritarta, 19 už, prieš susilaiko, pasitikrinkime. Balls. Atmesta. Ne, vis dėlto pritarta. Agri 21, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta, 22 už, prieš, sus... pasitikrinkime. Agri 20. Agri 22. Pritarta. Agri 26, 21. Norite dėl jo pasitikrinti? Ne, jisai primtas. 26. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Na ir dabar baigiamasis balsavimas. Okay. Sveikiname pranešėją 34 už. Nie, zostaw tam. No to ale ona popatrzy, czy może. Vicky, may I, may I ask you how we do? Vicky, noriu pasiteirauti, kaip vyks kiti balsavimai, kai kuriems iš kolegų reikia išeiti jau. Na, balsavimo sąrašai gana ilgi. Kiek čia dabar tų valandų? Tai labai greitai pabalsuokime.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 šiek tiek dar pakentėti. Nauja perspektyva ir novatoriška strategija dėl prekybos ir investicijų. Pirmas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antras kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 18 už, prieš susilaiko atmestas. 18 e, už, prieš. Aš todėl 18. Norite pasitikrinti dėl 18? Tai gerai. Atmestas. Devynioliktas. Atmestas dvidešimtas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dvidešimt pirmas, atsimtas. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dvidešimt 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 25 už, prieš, susilaiko, pritarta. 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 27 už, prieš, susilaiko, pritarta. 28 už, ne, atkrenta. 29 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. atmesta. 30 už prieš susilaiko pritarta. 30 pakeitimas antroji dalis. so much. Um, the Commissioner's got a bit more time. Komisarui suteiksime šiek tiek daugiau laiko posėdžio pabaigoje. Mes dabar, kiek man greičiau pabalsuosime. 32 už prieš susilaiko pritarta, 33 už prieš susilaiko pritarta. Toliau atkrenta keli pakeitimai. 33. Atitinkam antroji dalis, kas už prieš susilaiko atmestas pakeitimas. 34 balsavimas dalimis, pirmoji dalis už, prieš susilaiko pritarta, antroji dalis pritarta. Ne, pasitikrinkime. Okay. That's passed. Pritarta toliau antroji dalis. Kas už, prieš. Pasitikrinkime. That falls. Atmesta. Penktas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau. Kompromisas septyni, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penkiasdešimtas, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Pas pritarta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 54 už prieš susilaiko pritarta. 55 už prieš neštas atkrenta. Devintas kompromisas. Kas už prieš susilaiko pritarta. 66 už prieš susilaiko pritarta, 67 už prieš susilaiko pritarta, 68 už prieš susilaiko pritarta, 69 atkrenta. 11 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 6-7, pasitikrinkime dėl 6-7. Pritarta 7-6 už, prieš, susilaiko pritarta. 12 kompromisas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis už, prieš, susilaiko pritarta, atmestas. 85, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 86, atkrenta, 87 už, prieš, susilaiko pritarta, 13 kompromisas už, prieš, pritarta, 13 91 už, prieš, susilaiko atmestas. 94 kas už, kas prieš. 95 kas už, kas prieš. 94 patvirtintas, 95 kas už, prieš susilaiko pritarta 90. 95 atmestas. 96 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 97 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Na ir um, galutinis balsavimas dėl nuomonės su visais pakeitimais.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 Taigi, 30 už, 5 prieš. Komisaras yra už salės durų. Galime pradėti balsuoti dėl Dalton pranešimo, bet turime balsuoti labai greitai. Ar ne? Tai trečias kompromisas, kas už. Pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už. Pritarta. 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Ketvirtas kompromisas priimtas, 44 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę priimta, šeštas kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta, septintas kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta, penkisdešimtas kas už, kas prieš susilaikę priimta, penkisdešimt pirmas kas už, kas prieš susilaikę atmesta 52, atmetamas 53, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta 54, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta 55, kas už, 55, kas už, prieš susilaikę, priimta, 56, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta, 57, kas už, prieš susilaikę priimta, 58, 59 kartu. 59 dabar kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 67 atmetamas, 68 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 69 kas už, kas prieš susilaikę E, atmesta 70, kas už, kas prieš, priimta 71, kas už, kas prieš, priimta 72, kas už, kas prieš, priimtas. Ar norite, kad patikrinčiau 71? Atmetama. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Priimta. 85 kas už, kas prieš priimta. 86 kas už, kas prieš atmetama. 11 kompromisas priimta. 91 atmetama. 12 kompromisas priimta. 98 priimta. 13 priimta. 14 priimta. 105 atmetama. Šešioliktas kompromisas priimta. 117 atmetamas. 17 priimtas. 123 atmetamas, 124 atmetamas, 125. Kas už, kas prieš. 131 čia buvo atmetama. 132 atmetama. 118 Ne, sako pirmininkė. 18 kompromisas priimamas. 136. Priimta. 19 kompromisas. Priimta. 139. Kas už? 139. Kas prieš? Tikriname. 140 priimta. 20 kompromisas priimtas. 21 kompromisas priimtas. 153 priimtas. 154 priimtas. 155. 155, kas už, kas prieš, atmesta. 22 kompromisas priimtas.

priimta. 174 priimta. Tikriname. Atmetama. 175 ir 176 atmetama. 178 atmetama. 177 atmetama. Tikriname. Vienas septyni septyni. Atmetama. Vienas septyni devyni. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Vienas aštuoniasdešimt. Kas už? Kas prieš? Atmetama. Vienas aštuoni vienas. Kas už? Vienas aštuoni du. Kas už? Kas prieš? priimta 183, kas už, kas prieš, priimta 184, nereikia, 185, kas už, kas prieš, priimta 124. Ne, sako 24 pirmininkė, priimta. 189, kas už, Atsimtas yra šis pakeitimas. 25 kompromisas, kas už, kas prieš priimtas. 26 kompromisas priimtas, 194 priimta. 27 kompromisas už priimta, 197 kas už priimta, 19 jis atsimtas, 198 kas už priimta, 199 kas už prieš tikriname. 199. atmetama, 200 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 28 priimamas, 202 priimama, 205 priimtas, 206 priimtas, 29 priimtas, pirmas priimtas, antras priimtas atmestas, trečias, priimtas, ketvirtas, nereikia balsuoti, šeštas, priimtas. Pirmas kompromisas, priimtas. Vienuoliktas pakeitimas, priimtas. Dvyliktas ir tryliktas, atmesti, keturioliktas, tikriname.

27 priimtas. 26 irgi buvo priimtas, 27 priimtas, 28 priimtas, 29 priimtas. Ir dabar balsom dėl viso pranešimo. Okay. Dar vienas balsavimas. 30 už, 3 prieš. Vienas susilaikė ir dabar dar vienas balsavimas. Čia bendrai vienas balsavimas. Ponas Žyvan ir aš pasiūlėme komisijos deleguotą reglamentą dėl muitinių kodekso. vienas, tiek daug darbo įdėjom, o balsavimas tik vienas. Milija, milijonų svarų sutaupysime Europos ekonomikai. Dėkoju visiems. Labai visiems ačiū už didžiulį darbą. Ah, okay. so, How late are we? So is it okay? Komisijos narys klausė manęs, apie ką kalbėjome. Mes balsavome apie dėl bendrosios rinkos strategijos, dėl šio pranešimo, taip pat dėl pranešimo apie netarifinės kliūtis bendroje rinkoje ir apie nesažininką prekybos praktiką bendroje rinkoje tie klausimai yra ganėtinai svarbus, kaip kad ir pranešimas apie kitus žingsnius. Ir prisiminkime, ką nuveikė komisijos nario Moskovisi e, komanda, kokį darbą susijusi su muitinės e, kodeksu. Taigi e, tikrai rimtai patirbėjome šį rytą, o dabar prašau visų susėsti, kad galėtume pradėti. Kitas darbo tvarkės klausimas, keitimasis nuomonėmis su komisijos vicepirmininku, panu Ansipu, kuris atsakingas už skaitmenę bendrąją rinką. Tai yra mūsų dialogo dalis, komisija pristatant savo darbo programą. Seiksiu iškart žodį komisijos nariui, kuris pats sakys. Ir iškart užsirašau norinčių paklausti komisijos nario pavardės. Prašom. Labai ačiū už tai, kad mane pakvietėte. Tai yra mano antras susitikimas su parlamento nariais šiandieną. E, nemažai narių dalyvavo pirmajame posėdėje sustikime, o dabar matau, kad gausiai yra dalyvių ir antrajame. Pristatysiu dabartinę padėtį, kokie yra mūsų pasiūlymai bendrosios skaitmenės rinkos e, srityje. Kaip žinia, e, gegužės mėnesį pernai E, paskelbėme strategiją, o gruodžio mėnesį pateikėme du pasiūlymus pagal šią strategiją. Abu šie pasiūlymai buvo pristatyti gruodžio, gruodžio mėnesį, jie yra susiję su jūsų komiteto darbu. Vienas pasiūlymas e, kontraktų e, taisyklės, statims taikomus taisyklėms. Mes dabar turime 28 skirtingas sistemas taisyklių gali dar atsirasti 28 e, sistemos taisyklių skirtos prekybai internetu, mes siūlome e, dviejas taisyklės e, prekybai turiniui ir prekybai skaitmeniam turiniui, skaitmeniu turiniui ir prekybai prekiamis internetu. Mums atrodo, kad ES reikia imtis autorių teisių E, bet e, perkeliamumą, bet tai neišspręs, aišku, visų problemų, nors tai yra žingsnis į priekį. Šiandieną 35 procentai europiečių bent 10 dienų per metus praleidžia kitoje valstybėje narėje. Daug iš tų žmonių, kurie keliauja į kitas šalis, norėtų uh, kad e, jie galėtų um, turėti prieigą prie teisėtai įsigyto turinio tose šalyse, tačiau dėl autorių teisų apribojimo to negalima padaryti. 20 procentų interneto vartotojų naudoja EPN, kad, VPN, kad prieitų prie uh, turinio, bet jisai e, mokamas, mokama ta prieiga 8-10 e, eurų per mėnesį, taigi žmonės jau sumokėję yra už e, tą turinį ir jeigu dar jie naudoja VPN, tai tarsi nieko blogo nedaroma, tačiau autoriai negauna atlygio. Man visiškai nesuvokiama, kodėl tokie apribojimai perkeliamumui egzistuoja. Jeigu žmonės sumokėjo už skaitmenį turinį savo šalyje, kodėl kas nors gali sakyti, kad jie dabar negali e, naudotis tais pačiais filmais, muzika, žaidimais, sporto e, programas stebėti kitoje valstybėje narėje, tas, kai, kurias yra įsigiję kito, e, savo šalyje bet žinome, kad kai kuriuose šalyse politikai e, nori nustatyti ribas septynias dienas, e, dešimt dienų ar panašiai. E, laikotarpį per keliamumo savo piliečiams. Nemanau, kad tai gerai E, jeigu būtų tokios laiko ribos nustatytos, ką galima pasakyti žmonėms gyvenantiems Kopenhagoje, Malmėje, e, Švedijoje ir Danijoje. E, tūkstančiai žmonių kasdien kerta pervažiuoja iš vienos šalies į kitą tiltų, nes jie dirba vienoje šalyje, gyvena kitoje, pavyzdžiui, Luksemburgas, Prancūzija, kitas pavyzdys, Bratislava viena. Taip pat kiekvieną dieną e, žmonės e, kerta sieną, nes jie e, dirba vienoje šalyje, o gyvena kitoje. Ir ką mes turime daryti? reikia gal pradėti e, vienodinti atostogų laiką ES, vargu ar tai bus protingiausia mintis, bet žmonės, kurie naudojasi e, mobiliais savo prietaisais, nori jais naudotis ir per atostogas. bet e, žmonės juda ir dirbdami keliauja. Vieną dieną būna Belgijoje, kitur dar kažkur, trečią dieną Vokietijoje. Tai ar galima priboti dabar, kiek dienų gali per metus dirbti užsienyje? E, siūlymas dabar nustatyti kažkokius apribojimus laiko keletą dienų tai prieštarautų teisėms. Paskui bus pradedami sekti žmonės, kokį turinį jie naudoja. A, tau patinka e, viena daina, klausaisi jos 40 sekundės, kitos dainos klausaisi, kodėl būtent tokios, kodėl žiūri tokį filmą ir tik tai vieną. Tas sprendimas būtų ir brangus, ir kaip aš sakau, tai prieštarautų pagrindiniams teisėms, bent jau man taip atrodo. Ir tai mes turime uh, užtikrinti galimybę e, tapti abonentu ir uh, žmonės juk keliauja kiek dienų per metus jie praleis kitoje valstybėje narėje, visai nesvarbu. Kai kas daro palyginimą su tarptinkliniu ryšiu. Taip, nustatyti bus tam tikrie pribojimai, bet e, kalbame apie turinio perkeliamumą. Tai yra jūsų turinys, jūs jau sumokėjote už tą turinį. Kaip gali kas nors pasakyti, kad kitoje šalyje tu turi dar kartą mokėti? Ne, nes kitaip negalėsi naudotis savo įsigytų turiniu. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks daug ką pakeisti. Bet daugelis šalių, nežiūrint mano optimizmo, abejoja dėl portabilumo galimybių, nenumatant kažkokio dienų limito. Aš žinau, kad kai kuriuose šalyse kai kurie politikai norėtų uh, ilgesnių pereimo laikotarpių. Šeši mėnesiai dabar toks laikotarpis ir visai protinga, kaip bent jau man atrodo, tokį laikotarpį taikyti. Žinome, kad nuo 17 metų birželio 15 dienos nebeliks tarp tinklinio ryšio mokesčio Europos Sąjungoje žmonės neturės mokėti daugiau išnaudojimasi telefonų tarp tinklių ryšių ir jie tuomet keliaudami, vykdami į kitas šalis, plačiau naudosis mobiliaisiais savo prietaisiais. Ir mes turime teisėtas galimybės teisinės numatyti, e, kurios leistų žmonėms naudoti tais mobiliaisiais e, e, prietaisais nuo kitų metų, birželio 15 dienos. Jeigu to nepadarysime, tai tie žmonės e, VPN naudosis plačiau virtualiųjų privačių tinklų. Mes žinome, kad tik 16 procentų e, žmonių ES sako, kad jie naudojasi nemokamai persikeliamų turinių. Taigi, e, ar žmonės E, daugiau naudosis tokiu nemokamu turiniu ir tokiu atveju žmonė, e, autoriai negaus atlygio, tai nėra mūsų tikslas. Būtent toks mūsų pasiūlymas dėl perkeliamumo ir aš dar norėčiau paprašyti jūsų paramos šiam priemonių rinkiniui, nes tai yra nepaprastai svarbus pasiūlymas. Šiais metais mes pasiūlėme apie megavat, pateikėme pasiūlymą dėl megavatų pasiūlymo. Bet kol, ir kol kas nėra aiškumo, nėra aišku veiksmų Ar kalbėsime apie telekomo paslaugų teikėjus, ar transliuotojus, jie nežino, kiek dažniais bus galima naudotis. Ir mes turime numatyti aiškę sąlygą suinteresuosiems subjektams. Jeigu bus aiškumas, tai tuomet atsiras daugiau ir investicijų. Prieš porą dienų mes pradėjome pramonės skaitmenimo priemonių paketą, galima sakyti, kad e, tai tarsi nesusijęs tiesiogiai su, susijęs tiesiogiai su vartotojų reikalais, bet pramonė e, be piliečių, be vartotojų yra niekas. Ir tie klausimai yra tikrai tarpusavė labai tampriai susiję. Skaitmeninis bendrosios rinkos pramonės E, technologijų priemonių paketas irgi labai svarbus, dėl to noriu paprašyti taip pat jūsų paramos. E, daug bus kalbama apie naująjį elektroninės vyriausybės veiksmų planą, tai taip pat susiję tiesiogiai su mūsų piliečiais. Gegužės mėnesį, 25 dieną tikiuosi, mes pristatysime elektroninės prekybos priemonių rinkinį. Tai dar kartą e, bus aktualu jūsų komitetui. Vyko viešosios konsultacijos, e, sustikome su sektoriaus atstovais, taip pat e, pirkimų apžvalgą atlikome. E, vadinamą mystery shopping survey ir trešdalis žmonių, kurie bandė įsigyti prekių ar paslaugų iš kitos šalies, sugebėjo tą padaryti. Dviem procentam žmonių, kurie bandė įsigyti ką nors iš kitoje valstybėje narėje, negalėjo e, prisijungti prie tinklą tinklalapių 27 procentai iš tų žmonių, kurie galėjo prisijungti prie interneto puslapį, negalėjo įsiregistruoti dėl to, kad jie gyvena netoje šalyje. Jie neturėjo teisingo IP adreso. 32 procentai iš tų, kuriems pasisekė, kurie galėjo įsiregistruoti, turėjo mokėjimo problemų, nes jų kredito kortelės nebuvo patvirtintos. Dabargi veikia SEPA e, bendroji atsiskaitimo mokėjimo erdvė. Teoriškai tai reikštų, kad nebereikėtų taikstyti su aiškinimais, jog negalime priimti to mokėjimo kortelės ar kito mokėjimo būdo. Uh, Tačiau realybėje 32 žmonės iš tų, kurie įsiregistravo, negalėjo sumokėti už norimą įsigyti prekes. Mes nenorime pasakyti, kad um, Mastercard ir Visa Card mm, yra tos kortelės, kurias turi e, primti visi. Tai yra susiešku su prekybininkų laisvė, bet jeigu priimim Mastercard e, išduotą E, Belgijoje tokią pat kortelę išduoda Prancūzija taip pat e, turi priimti. Ir negali būti tai pretekstas atsisakyti teikti paslaugą, kortelę išduotą kažkurioje šalyje. Dvide, 32 e, žmonė, 32 procentai E, turėjo problemų dėl pateikimo ir 33,3 procentams žmonių pavyko įsigyti sėkmingai prekių kitoje valstybėje narėje perkant internetu. Ir dabar aš keliu klausimą, ar galime kalbėti apie tikrą bendrąją rinką, jeigu tik tai trešdalis žmonių gali įsigyti užsienyje parduodamų prekių. Ar netėjo laikas pasižiūrėti į Bilk e, e, video vaizdo medžiagą? Pasieškokite Bilk geoblokavimo YouTube. Ir labai aiškiai pamatysite, e, kokia yra situacija. Labai gerai tas, e, ta vaizdinė medžiaga parodė, parodo, kokie yra apribojimai. E, prievolė pardavinėti e, taip pat kaip namie nereiškia, kad bus numatyta prievolę pristatyti, mažesnės MVI neturės to daryti, didesnės taip. Ir taip pat yra kalbama apie tai, kad kai, kurie, mm, kai kuris verslas patiria nuostolius iš to. Kai kurie e, mažmeninkai turi savo pardavimų ir pristatymo sistemas. E, kai kas turi sistemas, pakal kurias galima uh, pirkti internetu iš jų, bet neturi pristatymo sistemos, bet yra numatomi tam tikri punktai, iš kurių galima pasiimti prekes. Tai, tai yra suprantama, tačiau nesuprantama, kad pagal tavo tautybę tau gali atsisakyti primti tavo kortelę. E, paslaugų teikėjai kiti gali paimti prekes ir jas pristatyti Aš, pavyzdžiui, noriu vieną iš savo dukterų nupirkti dovaną ir man kažkas pasakys, tavo kortelės neprimsime, nes ne toje šalyje ji išduota. Ir šiandieną mes turime tokių problemų ir turime rasti sprendimų. Turime dar kartą pradėti kurti e, bendrąją rinką. Prieš 20 metų mes tą sugebėjome, bet fizinė tai buvo bendroji rinka, o dabar mūsų da, gyvenimas tampa vis labiau skaitmeninis ir reikia atsisakyti kliūčių, kurios kasdien vis e, didesnės darosi. Mes turime sugriauti kliūtis skaitmenėje bendroje rinkoje. Tiek apie mūsų elektroninės prekybos priemonių rinkinį dabar e, pristatymo problemos, siuntų pristatymo klausimai. Tai turi būti sprendžiama taip pat. ES dėl to taip pat kyla daug problemų. E, žemiausios kainos 2 kg siuntoms e, tarptautiniu mastu yra iš Niderlandų 10 eurų 50 centų skirtumas tarp e, siuntų pristatymo šalyje ar užsienį ES viduje yra žemiausi taip pat Niderlanduose. Bet tik 1,6 kartų, o vienoje valstybėje narėje skirtumas tarp siuntų pristatymo šalyje ir į užsienį es viduje yra 22 kartai. 22 kartai. Kas gali savo leisti sumokėti tokius pinigus? Ir mes turime pradėti reglamentuoti ES lygmenių. Ne, nepradėsime reguliuoti e, siuntų pristatymo kainų, ką. Bet e, mes norime daugiau e, skaidrumo šioje srityje. Jeigu bus daugiau skaidrumo, tai galbūt atsiras konkurencija reali, o jeigu tai bus, tai tuo met Aš esu tikras, mūsų piliečiai ir verslai galės užsitikrinti geresnės kainas. Daugiau negu 50 procentų mūsų verslo atstovų ir tie, tokie pat proporcija piliečių sako, kad E, labai aukštos siuntų pristatymo kainos yra viena iš didžiausių kliūčių, kuri neleidžia jų verslui klestėti. Taigi reikia kažką daryti. E, dar vienas pasiūlymas, antrasis pasiūlymas dėl turinio. Rugsėjo mėnesį mes jį pristatysime e, reikės imtis autorių teisių reformos, prieiga tar, kitoje valstybėje turi būti užtikrinta geriau. Aišku taip pat, kad mes turėsime um, žiūrėti išimtis švietimo srityje, pavyzdžiui, turiu galvoje bibliotekas, neįgaliuosius, reikės rasti sprendimų apie tai, kaip ratifikuoti Marakešo e, sutartį jau praėjo treji metai nuo tos sutarties pasirašymo. Vyksta in, tarp institucinės e, kovos. Europos teisingumo teismas e, turės nuspręsti, kas ES ratifikuos E, šią sutartį. Mes turime pateikti savo pasiūlymą, net jeigu ir Teisingumo teismas neras sprendimo iki rugsėjo. Mes savo pasiūlymais dėl turinio norime pasiūlyti tos sprendimus, pasiūlyti kaip įgyvendinti de facto Marakešo sutartį Europos Sąjungoje. Tikiuosi, kad mums pavyks, tačiau, kaip sakiau, apmaudu, kad mes to e, nesugebėjome padaryti per pastarosius trejata metų. Duomenų srautai nevaržomi lapkritį. E, lapkričio pasiūlymai e, nevaržomas duomenų srautas ES yra nepaprastai svarbu. E, E, lokalizuoti duomenys gražiuose šalyse tai labai populiaru, bet mes, kaip žinome, daugeliu atveju yra neįmanoma užtikrinti aukštos kokybės paslaugų, jeigu e, duomenys išliks palyginti mažose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, e, sunkvežimių prijungimas Kanija tą padarė, daugiau negu 200 e, sunkvežimių yra e, sujungti ryšio pagalba ir gaunama kas antrą minutę informacija, teikiamos konsultacijos, kaip pagerinti sąlygas vairuotojų, taip pat priežiūros sąlygas, žinoma, kur yra sunkvežimiai galime sujungti sunkvežimius. E, tokiu būdu būtų taupomas e, kuras, bet kas atsitiks tokiems sunkvežimėms, jeigu jie išvyks į kitą šalį, o duomenys liks vienoje šalyje, jų šalyje. Reikės užtikrinti aptarnaimo centrus visose šalyse, įskaitant Luksemburgą ir mažutę šalį, mano šalį Estiją, tai gali būti pernelyg brangu ir negalėsi pasinaudoti deramai stambios apimties duomenimis, pavyzdžiui, dėl vaistų ar, ar šiaip gydimo srityje. Diagnozė 4-5 atvejai gali būti per metus tik tai vienoje vietoje. O iš didelės apimties duomenų būtų galima gauti kur kas daugiau informacijos, bet iš penkių atvejų vienoje šalyje to neįmanom padaryti ir padaryti jokių išvadų. Mes turime sukurti geresnę aplinką Europos Sąjungoje, kur kuri užtikrintų saugų, e, laisvą, nevaržomą duomenų srautą visoje ES ir reikia taip pat tokios aplinkos, kuri užtikrintų nemokamą saugų duomenų tekėjimą tarp ES ir trečiųjų šalių, įskaitant Junktinės Amerikos valstijas, nes e, skaitmenis verslas yra globalus ir kiekvienas iš to tik tai išloš. Kalbu apie stambios apimties e, duomenis. PVM pasiūlymas taip pat bus pateiktas lapkričio mėnesį intelektinės nusavės teisų įgyvenimo direktyva. Aš nekalbėjau apie sek pinigus, sek paskui pinigus principą, piratavimo e, problemas, kibernetinis saugumas. Mes rugsėjo mėnesį pateiksime atitinkamų pasiūlymų. Mm, dėl e, kibernetinio saugumo peržiūrėdami audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą, e, telekomo taisyklės, į tai atsižvelgsime, tai yra nepaprastai svarbu e, vartotojams ir telekomo paslaugų teikėjams. Šie metai bus rezultatų pristatymų pasiūlymo metai, jau e, parlamentas e, paskiria pranešėjus dėl trijų pirmųjų dokumentų. Aš tikiuosi, kad mes užsitikrinsime apčiuopiamų rezultatų iki vasaros atostogų. Ačiū, mielai atsakysiu jūsų klausimus. So... Puiku. Puiku. Mano kalbėtojų sąraše yra šie nariai. Sabine Verheyen, Pascal Aramon, myself, Do, do other, okay, do we'll go... Gal dar kas nors norėtų pasisakyti? Tai pradėkime nuo koordinatorių. Andrėjas, ar norėtum pasisakyti, ne? Evelin. Labai ačiū. Aš iš pradžių žodžio neprašiau, nes ir taip įprasta, kad visų pirma žodis teikiamas koordinatoriams. Labai ačiū už visą suteiktą informaciją. Tikrai daug ką išgirdome. Norėčiau, kad jūs paminėtumėte dar vieną dalyką, apie kurį nekalbėjote. Kas vyks su platformomis ir e, pasidalijamąją ekonomiką. Ar yra numatytas kažkoks tai darbų grafikas? E, tai labai domina piliečius, o taip pat ir mūsų Europos parlamento narius. Antra, dėl tų trijų dosie, apie kuriuos jūs ką tik kalbėjote, tai yra internetinis e, turinys, e, tarptautinė priekyba, e, perkeliamumas, tai yra svarbus dalykai, apie tai vyksta diskusijos parlamente. Aš rengiu pranešimą apie internetinį turinį, nepažadu to pranešimą baigti iki vasaro, vasaros atostogų, nes tema labai sudėtinga. Mes uh, bendradarbiaujame su jūri komitetu ir norime parengti gerą ir protingą pranešimą. Jeigu dirbsime pernelik sparčiai, tai galų gale nepasieksime paties geriausio rezultato. Ir tuomet um, ilgiau truks darybos su taryba. Tikrai noriu, kad darbas būtų veiksmingas, bet norėčiau darbą baigti dar šiais metais. Tai vat, apie tai norėjau Jūs nuformuoti. Net ir labai norėdama, ko gero, iki vasaros atostogų nesuspėsiu. Netikiu, kad tas pranešimas pasirodys Liepos mėnesį plenarnėje sesijoje. Tai neįmano, neįmanoma. Dar noriu tarti keletą žodžių apie ryšį tarp internetinio e, turinio ir prekių, apčiopiamų prekių, tangible goods. Čia yra labai daug pilkųjų zonų, neaiškios savokos. Reikėtų užtikrinti didesnį teisinį saugumą, susitarti dėl apibrieščių. Kokia programinė įranga, software būtų, kokiamis aplinkybėmis priskiriama vienam dosie ir kada kitam dosie. Manau, kad čia dar reikia padirbėti tam, kad nebeliktų šio teisinio neiškumo. Dėl apčiopiamų prekių, ten žibal goods. Čia kyla klausimas. DSM rezoliucijoje apie tai irgi buvo užsiminta. Skiriasi e, teisės aktų priklausomai nuo to, ar prekė įsigijama internetu ar ne. Tai klaidina vartotoje. Na, o taip pat yra didžiulis iššūkis ir e, mažoms bei vidutinėms įmonėms. Europos parlamento nariai e, E, nėra įstikinę, kad mes norime taip nuskriausti mažas įmonės. Didelėms įmonėms tai nėra problema, nes galbūt jos pardavinėja savo prekes tik internetu. Bet tie, kurie pradeda vykdyti naują verslo modelį, kurie prekes pardavinėja ir gyvai, ir internetu, e, jiems kila daug problemų ir tikrai manau, kad apie tai reikia kalbėti su Europos komisija, nes reikia siekti pažangos ir šioje srityje. Ačiū. Dan Dalton, prašom. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti komisarui, džiaugiuosi, kad pas mus atvykote. Visų pirma, dėl perkeliamumo. Jau kurį laiką apie tai vyksta diskusijos. Aš savo ruoštų noriu pasakyti, kad jūs esate visiškai teisus. Ir um, aš Mano frakcija paprastai palaiko komisiją, bet dabar mes esame tikrai įstikinę, kad jūsų požiūris yra teisingas, jis atitinka realią padėtį dėl pagrindinės problemos. Aš esu šiek tiek susirūpinęs, kad gali būti pradedamos, pradedamos kurti paneuropinės licenzijos. Ir čia visų pirma reikia susitarti dėl autentiškų, autentiškumo teisių. Aš žinau, kad jums labai trūksta laiko, jūs turite um, pateikti, parengti tą um, um, perkeliamumo um, pasiūlymą, bet aš manau, kad visų pirma reikia išsiaiškinti, ką daryti su autentiškumo aspektais. Jūs labai puikiai apibrėžite visas kitas problemas ir tikrai puikiai pritariu jūsų požiūriui. Dabar dėl skaitmeninių sutarčių. Kaip Jūs manote, ar situacija keisis, ar bus uh, naujų taisyklių sudarant pirkimo pardavimo sutartys internetu ir gyvai, paprastai. Ar tai nekels sumaišties, nes tikrai dabar sudaromos ir internetinės sutartys, ir paprastos sutartys. Norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai manote. Taip pat turime neversti įmonių pardavinėti savo produktus tose rinkose, kurios nenori jų parduoti. Uh, Aš iš esmės pritariu jūsų planams, bet manau, kad labai svarbu parengti tinkamą pasiūlymą, nes jeigu pasiūlymas bus netinkamas, tai įmonės gali nukentėti. Aš esu taip pat šiek tiek susirūpinęs ir dėl duomenų kaip valiutos naudojimo. Vėlgi čia turime elgtis labai atsargiai, ypač su um, kompiuterinėmis programėlėmis, kurias ES e, gyventojai naudoja kiekvieną dieną. Jūs taip pat minėjote YouTube. Džiaugiuosi tuo, bet aš tik, tikiuosi, kad jūs nenorite, jog mes turėtumėm susimokėti už tą video, kurį jūs pasiūlėte pasižiūrėti YouTube tinklapyje. Vakar pas mus buvo atvykęs komisaras Ettinger ir aš jam pateikiau klausimą apie abonentinį mokestį, jeigu norime naudotis kokiais nors interneto puslapiais, tokiais kaip YouTube. Ir tiesą sakant, jo atsakymas mane nelabai nudžiugino. Jis pasakė, kad komisija dirba šią linkmę. Ir jis sakė, kad stambėjai leidėjai susiduria su problemomis. Uh, Bet aš manau, kad jie susiduria su problemams dėl to, kad e, nesusidaroja su skaitmeninio pasaulio realybė, su konkurencija. Nereikia reglamentuoti šios ryties, nes e, tai tiesiog nužudys daugelį interneto vartotojų. Na ir paskutinė pastaba dėl pasidalyjamosios ekonomikos, apie ką jau kalbėjo ir kolegė Gebhardt. Turime pagalvoti apie vartotojus. Jie nori tokios ekonomikos ir dabar e, iš tikrųjų yra labai daug tokių žmonių, kurie įkūrė įmonės veikiančias tokiuose sritise, apie kurių egzistavimą anksčiau net ir nežinojome. Su nekantrumu laukiu jūsų atsakymų į e, mano klausimus. Labai ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už tai, kad pas mus atvykote. Labai gaila, kad salėje mūsų nėra taip gausiai. Jūsų darbai labai svarbus mūsų komitetui, tikrai norėtumėm su jumis susitikti dažniau. Jūs nuo žodžių perėjote prie veiksmų. Komisija pateikė savo pirmosius pasiūlymus ir bent jau savo frakcijos vardu aš galiu pažadėti, kad mes darysime viską, ką tik galime, kad e, tie veiksmai būtų įgyvendinami, nes to reikia mūsų piliečiams. Jūs minėjote daugelį pasiūlymų, aš visus juos nesigilinsiu, bet norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie pačią naujausią Jūsų iniciatyvą dėl elektroninio valdymo, taip pat kompiuterinės debesijos. Uh, Įspūdingos tos iniciatyvos ir tikrai jos turėtų padėti įveikti iššūkius vidaus rinkoje. Antra vertus, tų iniciatyvų e, įgyvendinimas brangiai kainuos. E, Jūs sakėte, kad nėra numatytos ES biudžeto lėšos tų iniciatyvų finansavimui, jūs tikitės partnerysčių su privačiu sektoriumi, tikitės, kad į šį procesą įsitrauks ir valstybės narės. Norėčiau pasitirauti, ar jūs atsižvelgėte į ekonominę ar politinę situaciją Europoje, ar jau gavote kažkokiu tai komentarų e, iš valstybių narių apie šią svarbę sritį. Ačiū. Ačiū dabar Sabin arba Paskal. Kas iš jūsų pasisakys APP frakcijos vardu? Dar kažką norite pridurti? Taip, atsiprašau, aš irgi tuo turėsiu išbėgti. Nereikia man į tualetą, bet aš sus, turiu, susitikti, turiu susitikimą dėl kitos svarbaus dosie. Gerai, tai tuomet paprašysiu kitų kalbėtojų kalbėti taip, kalbėti taip glaustai, kaip įmanoma. Kokią minutę? nes dar reikia palikti laiko komisarui tam, kad jis atsakytų į klausimus. Jeigu komisaras galėtų, dirbsime iki po 12.10, o paskui dar pakalbėsime apie motorinės transporto priemonės ir tipo patvirtinimą. Tai e, labai svarbus dalykas ES vartotojams. Džiulija, o paskui Sabin ir Paskal. Nuspręskite, kuris pasisakys. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisaru už tai, kad pas mus atvyko. Galiu pažadėti, kad pasiliksiu salėje ir kai jūs atsakinėsite į mūsų klausimus. Dėl geoblokavimo ir perkeliamumo tikrai labai svarbu, kad jūs čia prisimtumėte atsakomybę, spręsdama šias problemas. Dėl elektroninės priekybos ir geoblokavimo tikrai uh, norime gauti pasiūlymus. Viešusios konsultacijos jau parodė, kad vartotojai labai susirūpinę dėl turinio geoblokavimo, taigi svarbu, kad komisija šį klausimą irgi spręstų. Mes žinome, kad e, buvo atidėta iki rugsėjo mėnesio e, pasiūlymo dėl autorinių teisių pakeitimo. Man svarbu, kad e, vis dėlto dėl to nenukentėtų dabar svarstamas direktyvams. Dėl autorinių teisių paketo gavome įvairios informacijos apie Marakešo sutartį. Esame gavę informacijos apie tai, kad um, viskas buvo atidėta iki metų pabaigos. Kiek supratau, jūs ketinate pateikti autorinių teisų pasiūlymą rugsėjo mėnesį. Uh, Tai yra atskiras paketas. Marekešo sutarties įgyvendinimas yra visiškai nekontroversiškas. Jis gali vykti sparčiai. Galima būtų patvirtinti ir reglamentą tam, kad negaištumėm dar poros metų įgyvendinimo etapui. Dabar dėl autorinių teisų paketo. Ten kalbama taip pat ir apie kabelinę bei satelitinę televiziją, bet visiškai neaišku, kaip komisija ketina tokį pasiūlymą įgyvendinti. Uh, Ar e, e, bus peržiūrima iPrint direktyva? Ar e, tai bus daroma per infosok pasiūlymą? Jūs minėjote taip pat švietimą ir bibliotekas, nepaminėjote išimčių moksliniams tyrimams. Yra um, moksliniai tyrimai naudojami ir kitokiais tikslais, tai gal komisija galėtų numatyti išimtis švietimui ir moksliniams tyrimams ar teiksite kažkokią atskirą pasiūlymą. Kolega Dalton jau teiravosi dėl galimo mokesčio už YouTube. Na, aš nežinau, ar tai suderinama su elektroninės komercijos direktyva. Kiek supratau, komisija nenori vėl atverti elektroninės komercijos direktyvos. Uh, tai tuomet platformos, kur trečiosios šalis gali e, talpinti video, negali būti apmokestinamos. Ir aš norėčiau, kad jūs tai patikslintumėte, gal galite e, e, e patvirtinti, kad nebus reformuojamas e, safe harbor arba saugaus uosto principas. Tikrai kelia nuostaba tai, kad komisija ketina rinkti konsultacijas dėl um, gretutinių autorinių teisių. Apie tai jau vyko diskusijos komisija. E, e, parlamentas prieš metus balsavo prieš tokį pasiūlymą, taigi tai tikrai jokių būdų nėra naujas klausimas, nors dabar komisija ir e, prašo dar daugiau, ne vien tik tais kalba apie gretutinės teisės, bet ir apie visus leidėjus. Kodėl vėl iškilo šis klausimas? E, turint omeny tai, kad Europos parlamentas visą laiką priešindavosi tokiems pasiūlymams ir kodėl būtent dėl šio aspekto e, stringa visas autorinių teisų pasiūlymas, nors buvo sakyta, kad autorinių teisų pasiūlymas yra komisijos prioritetas. Ačiū. Sabine. Ja, auch zunächst von meiner Seite. Sabine. Ačiū. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad pas mus atvykote padiskutuoti. Norėčiau paminėti keletą dalykų. Visų pirma, perkeliamumas, apie tai buvo kalbėta ne kartą. E, kaip galima patikrinti, kur žmogus iš tikrųjų gyvena? Tai yra e, labai svarbus aspektas šiame pasiūlyme. E, dėl periodo laikotarpio galbūt jo nereikia labai konkrečiai apibriežti bet svarbu orientuotis į abonento nuolatinę gyvenamąją vietą. Turi būti labai tiksli apibrieštis tam, kad nebūtų man bandoma apeiti taisyklių. Jūs jau nekartą sakėte, kad e, iš esmės pritartumėte teritoriškumo principui audiovizualinėje srityje, kai kalbame apie filmus, filmų licenzijas ir iš tikrųjų tai labai svarbu tam, kad viskas funkcionuotų. Komisijos pasiūlyme kalbama apie deleguotus aktus, bet kaip bus užtikrinamas patikrinimas, kaip bus užtikrinama atitiktis, kad e, tiekėjai iš tikrųjų e, teiks tas paslaugas, kurios nurodytos sutartie. Dėl geoblokavimo ir kreditinių kortelių, e, IP adresų. Čia man kyla štai kokie klausimai perkeliamumo srityje kreditinės kortelės gali būti naudojamos, norint nustatyti e, e, gyvenamąją šalį. E, pavyzdžiui, Niderlandų geležinkeliai. Ši įmonė teikia įvairių pasiūlymų internete, bet jeigu tik aš apmoku biletą iš Niderlandų banko sąskaitos, galiu pasinaudoti tokiu pasiūlymu. Taigi e, ši problema dar neišspręsta. Kalbant apie visą strategiją, labai svarbu, kad būtų kuriama infrastruktūra. Jūs paminėjote radio dažnį. Na, čia valstybėse narėse padėtis dar labai e, skiriasi ir dar laisvų dažnių. Kaip Jūs manote, ar per ateinančius metus e, galima panaikinti e, tos skirtumus tarp valstybių narių. Ir taip pat noriu pasiteirauti, kaip Jūs vertinate konkurencingumą telekomunikacijų sektorija, bent jau Vokietijoje e, šiuo metu kyla problemų dėl vektorių monopolizavimo. Ką ketina daryti komisija dėl audiovizualinių paslaugų? po vasaros atostogų apie tai daug kalbėsime ir noriu pasitirauti, kokia yra Europos komisijos pozicija dėl taikymos ryties, kas pateks į tą taikymos rytį, kaip vertinamos linijinės paslaugos, ar ateityje jos irgi bus įtrauktos, dėl jaunimo apsaugos, e, vartotojų apsaugos ir reklamos. Įdomu, e, kokį pasiūlymą ketinate teikti šioje srityje. Dėl autorinių teisų jau kalbėjote minėjote ne vien tik tais išimtis, bet taip pat ir negalius asmenis. Noriu pasitirauti, kokias pastangas deda ES institucijos tam, kad neįgalus asmenys galėtų visapusiškai naudotis turiniu. Ačiū. Okay. Vieną minutę kiekvienam kalbėtojui. Paskal. Po to dar keli kalbėtojai. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Pirmininkė, gal ir suspėsiu per e, e, minutę viską išsakyti. Dėl patikto pasiūlymo dėl direktyvos ir internetinės prekybos. Panašu, kad tie, kurie dabar perka ne internetu, turi daugiau teisių ir man tai atrodo neprasminga daryti tokį skirtumą. Kodėl komisija uh, uh, tiems, kas perka internetu, suteikia daugiau teisų negu tiems, kurie perka ne internetu, offline. Čia, ko gero, reikėtų pagalvoti ir apie garantijas tiems, kas neperka internetu. Gal turite kažkokiu tai konkrečių planų, iki kada komisija ketina pateikti peržiūrėtą direktyvos versiją. Toliau dėl perkeliamumo, jūs apie tai irgi kalbėjote ir minėjote tuos žmonės, kurie galbūt kiekvieną dieną keliauja e, į kitą šalį dirbti. E, Europoje tokių žmonių yra 1,7 milijono e, gyventojų, tai yra 0,4 procento visos populacijos, nelabai daug. Ir jūs sakėte, kad nelabai jums patinka, jeigu būtų apsiribota tam tikrų dienų skaičiumi dėl perkeliamumo. Toliau dar tarp tinklinio ryšio ir sąžiningo naudojimo fair use. Komisija iki metų pabaigos ketina pateikti pasiūlymą dėl e, vadinamojo fair use. E, Proximus vadovas prieš porą dienų Belgijoje pasakė, kad tas fair use periodas turėtų būti apribotas 40-50 dienų per metus. Tiems žmonėms, kurie kiekvieną dieną keliauja į kitą šalį dirbti, būtų dvigubai nubausti. Ir ar galite patvirtinti, kad komisija neketina eiti tokia kryptimi ir neketina siūlyti apsiriboti 40-50 dienų fair use srityje. Ačiū. Merci, Viki. Ačiū, Viki, ponė Rozier. Pone vicepirmininkė, labai trumpai pirmiausia, ar girdite, ką aš dabar sakau? Taigi, pirmiausia, tuo klausimu, kuris mums labai yra aktualus, pasiūlymą patikė komisija būtent dėl uh, skaitmenio turinio. Aš manau, kad tai yra puikus pasiūlymas, nes tūksta teisinė pagrindo, bet aš turiu klausimų, kaip komisija ketina papildyti šį pasiūlymą ir aš ypatingai čia galvoju apie tai, kaip būtų galima užtikrinti suderinamumą tarp įvairių teisės aktų, kalbant apie neapčiuopiamą, apčiuopiamą, taip pat skaitmenį turinį ir panašiai, taip pat internetinę priekybą ir panašiai, nes matome, kad čia daug persikerta, daug įvairių teisės aktų. Taip pat, e, kalbant apie patį tekstą, aš e, pritariu tam, kad jeigu yra dvi vartotojų apsaugos sistemos, kurios egzistuoja abi ir e, tam tikra apsauga numatoma perkant internetu, tai tada vartotojas turi turėti galimybę suprasti tuos abu teisinius pagrindus. Aš suprantu, kad perkant internetu uh, nebūtinai visada užtikrinama tinkama vartotojų apsauga. Dėl perkeliamumo trukmės klausimas, aišku, čia irgi yra aktualus ir gal nebūtinai čia reiktų numatyti tą laiko limitą. Tačiau labai svarbu, kad ir teritorialumo principas būtų užtikrinamas, nes tik tokiu būdu galėtumėme pasirūpinti, kad visi veikėjai prisidėtų prie to, kurie gauna e, naudos iš kultūros finansavimo. Ir taip pat dėl trukmės dar norėčiau pasakyti, kad gyvenamosios vietos nustatymas čia yra svarbus dalykas ir dabartinis reglamentas nėra labai tikslu šiuo klausimu. Toliau dar vienas dalykas dėl platformos. Jūs kalbėjote apie YouTube ir 10 procentų tik tai kūrėjų gauna savo pajamų iš tokių e, įrašų ir matome, kad na, tai didelė vertė ekonominė sukūriama e, tokių įrašų būdų. Ačiū Kaja Kalas. Dėkoju. Turiu trumpą konkretų klausimą, kuris nėra susijęs su pateikiamais pasiūlymais, tačiau jis yra susijęs su elektroninės priekybos direktyva. Taigi klausimas štai koks. Ką daro Europos komisija, kad būtų vienodai įgyvendinama elektroninės priekybos direktyva, nes mes matome, kad įvairiose valstybėse narėse diskutuojama ir apie tai, kad valstybės narės įgyvendina direktyvą labai skirtingai, kas yra neteisėtas turinys, pavyzdžiui, arba kaip perspėjimo procedūra yra įgyvendinama. Ar jūs viską darote, kad e, viskas vyktų teisingai ir vienodai. Ačiū. Dėkoju. Aš irgi trumpą pirkinių sąrašą turiu. Nesitikiu, kad gal viską atsakysite, bet labai norėčiau jį pristatyti. Duomenų apsauga, puiku, kad mes dėl to balsavome, tačiau reikalingos aiškios gairės apie tai, kaip įgyvendinti tą dokumentą ir mes norime, kad žvelgiant, pavyzdžiui, skaitmenio turinio klausimą ir jeigu mokama už kažką duomenimis, tarkim, kad čia būtų taiko, taikomas toks požiūris, kuris būtų suderintas ir skaitmeniai veikėjai neturėtų susidurti su konflikto situacija, nes kartais e, atrodo, kad šie teisės aktai gali tarpusavėje viens kitam prieštarauti. Taigi mes turime pasibandyti, kad tai veiktų praktikoje. Toliau tai, ką jūs sakėte apie tarpininkų patikimumą ir atsakomybę ar platformas, e, tikrai uh, Daug kalbam apie tai, kad platformos turėtų prisimti papildomą atsakomybę už tarpininkus, kad galiausiai jiems nebūtų taip sudėtinga laikytis teisės normų. Dėl standartizavimo mes apie tai taip kalbėjome vakar ir ypač apie tai, kad reikia dirbti su JAV skaitmenio augimo srityje ir turime būti atsargus ir nekurti europinių standartų, kurie būtų visiškai kitokie nei JAV standartai, kitokie nei tarptautiniai standartai tokiuose srityse kaip kibernetinis saugumas. Tai tiesiog norėčiau įspėti, kad standartizavimo diskusijos vyksta dėl TTIP ir labai svarbu, kad standartai išliktų pasaulinio lygmens. Dėl geografinio blokavimo mes suprantame, kad bendroje rinkoje diskriminacijos neturime leisti, tačiau negalime versti įprastinių įmonių būtinai siūlyti tą pačią prekę, tą pačią kainą e, kiekvienoje parduotuvėje Europoje. Mes turime pasirūpinti, kad vartotojai galėtų rinktis, kad būtų daug įvairaus turinio, mes norime, kad būtų platus pasirinkimas numatytas. Tiek norėčiau pasakyti. Praeitą savaitę mes kalbėjome apie tai, kad reikia atsargiai apibriežti tas platformas, ir kad tos, tos apibrieštys ir ateityje mums būtų neprarastų savo aktualumo, nes platformos įvairiuose sektoriuose yra labai skirtingos. Gal dabar trumpai galėtumėte atsakyti į klausimus ir aš įsivaizduoju, kad mes e, skaitmenio būdu internetu galėsime pratesti diskusijas. Ačiū. Panašu, kad net nereikia man nieko pateikinėti atsakymų, nes Vicky Ford jau faktiškai apibendrino viską labai gražiai, nes būtent aš taip ir mašiau, nes net nežinau, kodėl jūs pakvietėte mane dalyvauti šiame posėdėje, nes mes laikomės visiškai tokios pačios nuomonės. Na, bet kuriuo atveju pabandysiu šį beitą pakomentuoti, tačiau parodykite man ženklą, kuomet laikas baigti. Dėl platformų pradėsiu nuo, nuo to. Taip, labai teisingai pasakėte, kad e, platformų tipai yra labai skirtingi ir kai žmonės kalba apie platformas, jie pirmiausia galvoja apie įvairius skirtingus dalykus. Vieni galvoja apie paieškos variklius, jie norėtų, kad būtų daugiau skaidrumo, jie nori žinoti, kur tie paieškos varikliai yra, kaip jie tuos produktus reklamuoja, ir kur galima rasti realius tos rinkos lyderius. Taigi aš manau, kad mes turime pateikti atsakymus tiem žmonėms, kurie prašo daugiau skaidrumo. Kiti galvoja apie platform, galvodami apie platformos, pirmiausia galvoja apie vartotojų apsaugos klausimus ir galvoja apie taksi vairuotojus. Ir aišku, visi Europos rinkoje turi laikytis mūsų taisyklių. Tačiau mes, politikai, sprendimus primantys asmenys, turime suprasti, kad yra ta mainų ekonomika išliks. Mainų ekonomika išliks ilgam, gal net visam laikui, nes atsiranda naujų techninių galimybių. Ir įstatymų leidėjai irgi turi prisitaikyti. Absoliučiai aišku, kad Europos komisijoje mes neturime jokių planų žudyti inovacijų ar reguliuoti platformų, jokių būdų. Kai kurie kiti, galbūt galvoja, galvodami apie platformas, turi galvoje vertės viršutinę ribą. Taigi yra įvairių apie vertės programėlės, pavyzdžiui, muzikos e, rinka. Pavyzdžiui, per mėnesį yra daug abonementų ir tokios platformos e, muzikams 1,6 milijardų eurų sumoka. Spotify, pavyzdžiui, programėlė, bet ne tik jį. Yra ir kitų platformų kurios remiamos iš reklamos. Ir tose platformose yra milijardas kontaktų užmeskama per mėnesį, tačiau tos platformos 0,6 milijardo eurų sumoka tik tai muzikams. 140 milijonų ir 1,6 milijono, milijardas ir tik 1,6 milijono. Taigi tos platformos, aišku, sako, Mes nežinome, kas vyksta mūsų platformose, mes neutralūs tarpininkai tik tai esame. Tos taisyklės turi būti aiškesnės. Kada jie gali pasakyti, kad jie yra neutralūs tarpininkai ir kada galiausiai mes privalome jiems pasakyti ne, atsiprašau, jūs parduodate naują vertės produktą, jūs naudojatės kažkieno kito turiniu ir už tai netlyginate. lyginate tai aš nekaltinu kai kurių tų platformų, tačiau akivaizdu, kad turime taisyklės padaryti iškesnėmis. Įspėjimai ir veiksmai. Tai veikia visai neblogai, kai pavyzdžiui viskas aiškiai juodai ant balto surašyta. Nelegalus turinys kai kuriuose platformose, viskas čia aišku, jie iškart jį pašalins, bet jeigu yra legalus turinys, kuris legaliai naudojamas kažkurioje platformoje, tada užtruks, kol bus pašalintas tas turinys ir iš karto po kelių minučių, jeigu jie galiausiai išims tą turinį, tą dainą ar kitą kokį tai turinį iš tos platformos, kažkas kitas tada įdės tą pačią dainą toje pačioje platformoje ir tada muzikai klausia, prašo, išimkite tą dainą Taigi mes turime įsiklausyti ir į tai, ką sako muzikos pasaulio žmonės, kurie skundžiasi. Ir čia kalbame ne tik apie sąžiningą atlygį, aišku, tai yra svarbu, kiek aš suprantu, bet taip pat kalba eina apie tai, kaip sukurti vienodas sąlygas tarptų platformų, kurios e, abonementų pagrindų dirba ir tų platformų, kurios dirba iš reklamos. Taigi mes nusprendėme Europos komisijoje nesilaikyti horizontalaus požiūrio, nebandyti reguliuoti visų platformų su vienu reglamentu, nes neįmanoma bus tą padaryti. Kalbant apie saugų uostą, jis bus toks, koks yra, mes nusprendėme spręsti problemą remintis pačią problemą ir ieškoti sprendimų dėl konkrečių problemų, o ne bendrai keisti viską keisti bazinius interneto veikimo principus, nes tai tikrai jau nieko nepasieksime. Dėl geoblokavimo šis pasiūlymas parduoti Tai nereiškia, kad bus parduodama ta pačia kaina visur, tiesiog verslininkai renkasi, tai jų laisvė. Žinome, kad miestuose, šio priekybos centruose galbūt kainos yra mažesnės nei kainu, kažkur kaimuose, nes tai yra mastų priekyba. Ir taip ir bus, kainos skirsis, bet vartotojai turi turėti galimybę rinktis. Ir jeigu kaina yra per didelė, tada suteikiama teisė vartotojui pirkti kitur eiti į kitą parduotuvę ar pirkti internetu. Taigi taip ir turi būti. Ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad ta priebolė parduoti už tą pačią kainą kaip namuose, tai nereiškia, kad ta priebolė bus e, taikoma bendrai. Ta priebolė, man, mano supratimu, reiškia, kad pardavėjo įstatymas galioja. Ir tada kaip tai dėrės su Romos pirmu reglamentu. Pavyzdžiui, čia reiks viską išsiaiškinti, bet toks sprendimas būtų paprastas sprendimas ir tie pardavėjai, jie nebūtinai turi nerimauti dėl kalbos, kurią užrašo ant produkto, pavyzdžiui, ant etikečių ir panašiai. O kalbant apie garantijas, vėlgi, jeigu bus problemų, aš tuos prietaisus iš karto tada ir priduosiu toj vietoj, kur pirkau, kur pasėmiau. Ir pardavėjas neturi nerimauti dėl to, kaip iš tuos įrenginius susivežti iš įvairių Europos kampelių. Tokia yra idėja, tokia yra mintis ir mes ją plėtojame. Toliau dėl standartizavimo. Tai yra labai svarbu, labai svarbu sukurti atvirus standartus įvairiose srityse. Prieš keletą dienų aš susitikau su Jenny Rometti iš IBM. Na, IBM jau galima sakyti beveik Europos bendrovė, nes čia jie jau dirba ir veikia daugiau nei šimtą metų. Jie labai puikiai pažįsta Europos rinką. Ir jie irgi sako, kad reikia sukurti kartu su amerikiečiais atvirus standartus. Taigi, pavyzdžiui, daiktų internetas. Čia turime pasakyti, kad taip, jau turime daugiau nei ši... 600 skirtingų standartų ES šioje srityje. Ir mažam verslui tai faktiškai neįmanoma net ir suprasti visus, visų tų standartų. Ir tie, kurie gamina, pavyzdžiui, namų apyvokos įrenginius. Tiesa, kad jeigu, pavyzdžiui, nori sujungti šaldytuvą su skalbyklę, sirbliu ir panašiai, tai reikia mikroschemos tose įrenginiuose. Ir tos mikroschemos kaina yra 50 50 eurų, bet tai yra atvira kaina. Savikaina yra tik vienas euras, kad įdėktumėme tai įvairius įrenginius. Taigi kila klausimas, kodėl vartotojai turi 49 eurai sumokėti daugiau. Na ir bendrai kalbant, tai čia yra ir konkurencingumo klausimas, ekonomikos konkurencingumo klausimas. Mes norėtumėme inicijuoti standartizavimo procesus penkiose prioritetinėse srityse, įskaitant ir daiktų internetą. Standartizavimas turi išlikti toks, koks yra. Tai yra laisvanoriškas procesas, kurį reguliuoja pramonė, bet kadangi naudojame mokesčių mokėtojų pinigus, tai mes galime inicijuoti tuos procesus, juos paspartinti. Uh, konkrečiose prioritetinėse srityse ir toks ir būtų mūsų tikslas. Tarpininkų atsakomybė. Čia vėlgi, man atrodo, kad aš jau pakomentavau šią sritį. Jokio horizontalaus požiūrio čia negali būti, saugaus uosto principas turi galioti, tačiau mes turime pasirūpinti, kad taisyklės būtų aiškesnės, nes nėra prasminga kaltinti uh, blogas platformas ir nieko daugiau nedaryti. Tai irgi nėra gerai. Ir aišku, mes neturime jokių planų numatyti mokesčių ir panašiai mes iš žiniasklaidos gavome tokios irgi informacijos, kad komisa, komisija svarsto galimybę YouTube apmokestinti ir panašiai. Atsiprašau, aš nesu tarptų žmonių, tarptų grupių, kurie apie tai kalba. Aš abejoju, ir šis komisijoje kas nors apie tokį pasiūlymą kalba. Uh, Aš niekada tam nepritarčiau, niekada nepritarčiau tokioms idėjoms. Bet vėlgi, jeigu poreikis yra, taisyklės turi būti aiškesnės. Perkeliamumas nėra jokių konkrečių apribojimų, laiko apribojimų. Kodėl? Nes nereikia tų laiko terminų. Tačiau abonementas turi būti ta skiriamoji linija. Ir identifikavimas irgi yra svarbus procesas. Taigi mes turime apsaugoti teritori, teritoriškumo principą, nes naujų filmų finansavimas ir yra grindžiamas teritoriškumo principu. Aš nepasisakau prieš teritoriškumo principą, tačiau aš pasakau prieš visišką teritorinį eksklusivumą, išskirtinumą. Kai kurie sako, kad mes turime tiems galimiems investuotojams suteikti absoliučią teisę į teritoriškumą, kaip yra dabar. Tačiau atsiprašau, nėra dabar absoliuto, absoliučios tokios teisės net ir šiandieną į teritoriškumą. Pažvelkime į 20 procentų interneto, kurie naudoja VPN kad gautų prieigą prie skaitmeninio turinio arba 60 procentų kurie, žmonių, kurie nus, nusisirbė filmus nemokamai. Kapsa, pagal kapsą direktyvą netgi teisė tai nėra absoliučios teisės į teritoriškumą. Ir tie, kurie kažkam suteikia tą absoliučią teisę į teritoriškumą šiandieną, tai norėčiau pasakyti, kad jie tiesiog meluoja tiems galimiems investuotojams, nes toks, tokia absoliuti teisė į teritoriškumą ne, negalioja, neegzistuoja. Mes norime teisinę, teisėtą prieigą suteikti žmonėms prie skaitmenio turinio ir mūsų tikslas yra pasirūpinti, kad kuriejai teisų savininkai gautų deramą sąžininką atlygį. Man atrodo, kad laiko jau neliko, bet aš dar tik pradėjau. Mes dar e, apie automobilius reikia pasikalbėti. Mūsų kitas klausimas darbo atvarkė yra automobiliai. Taigi perkeliamumas 1,7 milijono žmonių dirba kitoje valstybėje narėje, kitoje šalyje, dirba kitoje valstybėje narėje, važiuoja į darbą, mes jau apie tai kalbėjome, mainų ekonomika, vėlgi jau sakiau, kad komisija tikrai neplanuoja žudyti inovacijų ar sureguliuoti visų platformų. Yra tiek daug klausimų ir visi parlamento nariai bent jau po penkis ar penkiolika skirtingų papildomų klausimų uždavė. Tai labai iš tiesų sudėtinga atsakyti į visus. Dėl dažnių dar vienas klausimas buvo. Uh, Aš žinau, kad kai kuriuose šalyse yra tikrų, sun, tikrai didelių sunkumų dėl to, kaip suteikti tą 700 MHz telekomo tiekėjams e, tą dažnį, nes dalis čia to dažnio yra gan nemenka ir jie reikalauja ilgesnių prieinamųjų laikotarpių. Tačiau tai juk čia vyksta konkurencija ir konkurencija ne tik ES viduje, bet pasaulinė konkurencija. Ir aišku, mes galime suteikti ilgesnį perinamąjį laikotarpį dviems, dvidešimčiai metų ir taip toliau. Tačiau, tai kas tada bus, jeigu tas perinamasis laikotarpis bus toks ilgas? Mes labai skubim, skubame ir taip nesmarkiai atsiliekame. Dėl to mes turime paskubėti, nes kalba eina apie mūsų ateitį. Jeigu kažkas prašo vilkinimo, tai tada mes mokame savo ateitimi. Ir aš tikrai nepritarčiau tokiams mintims ir tokiems sprendimams. Pirmininkė, siūlyčiau. Dar gretutinės autorių teisės dar nepaliečiau šio klausimo. Uh, nes čia yra svarbus klausimas. Mes dar vienas viešas konsultacijas pradėjome, nes leidėjai, kai kurie leidėjai prašė tų gretutinių autorių teisių, bet kaip žinia, dabar net nėra aišku ir Vokietijoje, kai kurie leidėjai sako, kad jokių būdų mes nenorime uh, gauti kokiu tai gretutinių autorių teisių. Kiti sako, kad tikrai reikalingos tokios taisyklės visoje Europos Sąjungoje. Pamastykime Algemeine Zeit, apie Algemeine Zeitung, pavyzdžiui, laikraštį Springer. Jų nuomonės labai skiriasi, pavyzdžiui, pačioje Vokietijoje. Tačiau dauguma valstybių narių ir leidėjų prašo arba na kelia tokį klausimą, tų gretutinių teisių klausimą. Įrašų leidėjai turi tokias teisės, bet leidėjai, kiti leidėjai neturi tose pačiose situacijose tokių pačių teisų, tai jie kelia tą klausimą. Uh, Ir e, mes Europos komisijoje nesame pasirengę sakyti, kad e, jau viešos konsultacijos įvyko, mes su visais pasikonsultavome ir dabar jau surinkome pakankamai informacijos ir primsime gerą sprendimą. Atvirai kalbant, mes nekalbėjome apie tai per tas viešas konsultacijas ir per viešas diskusijas. panoramos laisvės klausimas buvo keliamas. Taigi, jeigu tas klausimas buvo iškeltas ir jeigu mes neaptarėme tų klausimų per viešas konsultacijas, tai negalime dabar pasakyti, kad viskas jau aptarta ir dabar primsim sprendimą. Ne, tai nebūtų sąžininga. Dėl to mes pateiksime pasiūlymą rugsėjai. Po to, kai surinksime informacijos iš tų uh, iš tų viešų konsultacijų. Ačiū, kad pakvietėte mane. Ir žinau, kad pateiksite ir papildomos informacijos apie, apie kitus klausimus. Taip, 200 ar dar daugiau klausimų nebus lengva, bet pasistengsiu. Bet tikiuosi jūsų paramos. Pirmininkė, kadangi balsavome šį rytą labai ilgai dėl įvairių labai sudėtingų klausimų, mes dėl to vėluojame. Kitas darbo tvarkės klausimas šiam rytui yra komisijos pristatymas apie motorinio transporto priemonių tipo tvirtinimą ir rinkos priežiūrą. Tai yra labai svarbus pristatymas vartotojams visoje Europoje. Ar girdite mane? Ir aš norėčiau šiam klausimui skirti pakankamai laiko komitete. Labai džiaugiuosi, kad komisijos atstovai yra salėje, bet e, pranešėjas nerimauja, kad čia tada teks mums labai skubėti. Jeigu mes atidėtumėme tą klausimą kitam komiteto posėdžiui, tai galėtumėme, pavyzdžiui, 24 dieną, gegužės, aptarti tą klausimą. Tai yra už keturių, po keturių savaičių. Galime pradėti pristatymą dabar iš komisijos pusės, tačiau įsivaizduoju, kad po 20 minučių reiks stabdyti posėdį ir tų 20 minučių jums nepakaks. Žinau, kad kai kurie šešėliniai pranešėjai turi vykti į oro uostą. Norėčiau paklausti komisijos, ar jie norėtų dabar pradėti nutraukti ir po keturių savaičių. E, tada pratesti, mes ten numatytumėme kokią bent jau valandą arba pusę valandos, mažiausiai pusvalandį, tada numatytumėme kitame posėdėje. Ką Jūs apie tai galvojate? Uh, much, Labai ačiū, Vima pirmininkė. Mes puikiai suprantame, kad laiko trūksta ir manome, kad E, jūs ir pranešėjas turite apsispręsti, kaip būtų patogiausia dirbti. Jau galima, aš pateiksiu pasiūlymą, kad e, žmonės galėtų pradėti gilintis jūsų pranešimą, kuris yra mūsų interneto puslapyje. Taip pat galima pradėti e, dėrėtis dvišalių pagrindų neformaliai. Viskas yra vieša, o mes gegužės 24 dieną. Padiskutuosime, ar tinka jums. Pranešėjai tai tinka. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad tikrai mačiau jau tekstą šio pasisakymo, jis yra labai gerai parengtas, tačiau labai ilgas, sudėtingas ir neužteks mums laiko dabar aptarti jį. Iš už tai, kad komitete vėliau svarstytume mėnesių, bet tai nereiškia, kad procedūros bus atidėtos, nes mes vis tiek pateiksime pasiūlymus ir tai nebūtinai reiškia, kad mes e, e, dėlsime. Aš visiškai sutinku, e, pritariu, kad 24 gegužės nukeltume šį klausimą. Mes su kolega Daltonu puikiai žinome tyrimo komitetas, emis komitetas, kuris tyria Volkswagen skandalą, taip pat nori tam tikros uh, informacijos, mūsų pasiūlymų dėl tipo patvirtimo ir mes nieko nepadarysime blogo, jeigu e, mes atidėsime šį klausimą. Ar e patinka? Visų atsakymas taip. Ir e, tuomet dėkoju. Dėkoju už puikų darbą šį rytą. Ačiū.